posėdis baigėsi, taigi čia ir baigsiu. Ačiū. Ačiū. Turbūt atkreipė dėmesį, kad jau 11.30 ir salėje jau susėdo visuomenės atstovai, ekspertai gali vykti atviras komiteto posėdės, nebe uždaras, jei neprieštaraujate, patvirtinkime darbo tvarkę. Taip pat reiškia, kad pradėsime diskusijas čia dėl žmogaus teisų okupuotoje Rytų Ukrainoje ir Kryme. Džiaugiuosi galimybę parengti šitą darbą kartu su panu Plenkovičiu. Ir ponas Plenkovičius ir aš norėtumėm pabrėžti, kad komitetas yra pasiryžęs stebėti žmogaus teisės šioje šalyje ir manome, kad Ukraina yra svarbi partnerė Europos Sąjungai. Taigi norėtumėm apžvelgti tai, kas vyko pastarosius porą metų, visus neramina tai, kas dabar vyksta Kryme. Ir taip pat e, suvokiame ir tai, kad e, yra prestinų klausimų ir Kijeve. Ne, turbūt negalima visko per nelik supaprastinti, klausimas tikrai labai sudėtingas yra, panas Lenkovičius ir aš pakvietėme porą ekspertų, atrodo salėje kol kas tik tai vienas jų, kitas dar pakeliui. Senė Pašvilį iš tarpnauris tarptautinės žmogaus teisų partnerystės organizacijos, organizacijos su vietos nevyriausybinio organizacijom parengė ataskaitą dėl žmogaus teisų pažeidimų konflikto zonose. Ir kita organizacija būtų SOS Krymas, Jie dokumentuoti labai tiksliai žmogaus teisų pažeidinėjimą Kryme po nelegalios aneksacijos. Ir kai, kai kurios ataskaitų išvados bus pristatytos šįryt, norėčiau suteikti e, žodį ponui Plinkovičiui, kuris bendrai organizavo šitą postą kartu su manim. Ačiū, Lena. Pradedame atvirą E, posėdį. Manau, kad labai naudinga buvo surenkti ir pirmiau vykusias diskusijas dėl žmogaus teisės dialogo tarp ES ir Korenos ir džiugu, kad 15-aisiais parlamentinės asociacijos komitetui priemus preliminarėse e, išvadas e, vasario mėnesį mums pavyko sutarti su kolegomis iš Ukrainos sistematiškai bendradarbiauti su žmogaus teisė pakomentyčiu čia ir rengti posėdžius skirtus žmogaus teisų klausimai Donetskė, Luganskė, taip pat nelegaliai aneksuotam Kryme ir bendrai su žmogaus teisų pakomenčiu turėtumėm gilintis, suteikti argumentus. Uh, kad iš tiesų kalbėti apie e, dokumentuose fiksuotos žmogaus teisų pažeidinėjimus. Iš tiesų tie e, stebime ir labai rimtus karo nusikaltimus. E, Rusija nelegaliai evakuavus Ukrainą, ypač Donbaso regioną ir mančiau tai naudinga šiam pakomitėtėje kartu su delegacija pakviesti uh, ir pritraukti šitą darbą du ekspertus, pana Papašvili ir Barijas iš tos Krymas organizacijos. Jie kaip tik tai šiandien tarp mūsų yra. Tai yra platesnis kontekstas mūsų pastangų, kaip įgyvendinamas Minsko sutarimas. Neturėtume pamiršti to, kas dabar vyksta ir tose teritorijose, kurių nekontroliuoja Ukrainos valdžia. Tai turėtų išlikti mūsų prioritetu ir e, tam ir skirsime darbą ir parlamentinė asociacijos komitetė ir delegacija, kad liktų diskusijom laiko. Vien nekalbėsiu, daug ką turime pasakyti, tačiau e, čia yra ekspertai ir gali vykti Na, diskusijos su, su kolegomis, ačiū Elenai, kad e, įtraukė klausimą į darbo tokį ir esu tikras, kad e, e, mūsų kolegos ukrainiečiai labai vertina mūsų čia atliekamą darbą. Ačiū. Mūsų komitete dirbame ne vienu klausimu susijusiu su Ukraina. Norime užtikrinti, kad e, darbas būtų išsamus. Dabar žodis Pavašiulį, kuris atstovauja nevyriausybinė organizacija į nu, tarptautinę žmogaus teisų partnerystę. Jis e, kalbės apie žmogaus teisų pažeidimus ir nusikaltimus e, minėtose teritorijose. Kaip žinote, laiko yra nedaug, bet labai norime išgirsti tai, ką turite pasakyti. Žodis jums. Labą rytą visiems. Ačiū už galimybę kreiptis jūs. Lisan ir aš pasidalėjome darbą, taip, aš daugiausia kalbėsiu apie žmogaus teisų situaciją Donbase, o jūs kalbės apie tai, kas vyksta Kryme. Pirmiausia, noriu prisistatyti. Dirbu tarp, nori, tarptautinėje žmogaus teisų partnerystėje, tai yra nevyriausybinė organizacija Bruselėje, kuria dirba su žmogaus teisų organizacijomis iš visos buvusios Sovietų sąjungos, tarp, tarp jų kaip viena iš šalių yra Ukraina. Nuo 13 lapkričio įvykių, po tų įvykių kreipėsi į mus e, Ukrainos organizacijos, kurios prašė e, paramos, nušviešiant tai, kas e, vyko Maidane, teikiant paramą taip pat aukoms, žmonėm, kurie nukentėjo nuo teisėsaugos pareigūnų smurto Maidano įvykių metu, o pasibaigus šiems įvykiams mūsų buvo paprašyta gilintis į tai, kas vyksta Donbase. Aš pats e, esu iš e, šalies, kuri netoli Ukrainos, iš Gruzijos, tai šalis, e, kuri pati nu, nukentėjo nuo Rusijos federacijos agresyvių veiksmų 8 metais ir kaip žmogaus teisų teisininkas jau trijus ketverius metus dirbu su konflikto aukomis, dokumentuojant nusikaltimus, dirbu su tarptautiniu baudžiamuoju teismu, atsakomybės klausimų, taigi remiuosi savo asmeninę patirtim ir ekspertiniam e, žiniomis, siekdamas padėti kolegoms iš Ukrainos, subūrėme e, didelę stebėtojų grupę, tai maždaug 25 žmonės, kurie kiekvieną dieną dirba Ukrainoje, renka informaciją renka įrodymus susijusius su, su grubiai žmogaus teisų pažeidimais, renka informaciją apie uh, karo nusikaltimus, nusikaltimus žmonijai. Ir ši grupė pradėjo dirbti daugiau nei prieš metus. Per šį laikotarpį mums pavyko įvykdyti daugiau negu 40 misijų, mūsų stebėtojai su, na, surinko daugiau negu 500 parodymų iš nusikaltimų aukų. Mes daugiausia galime e, pateikti tas teritorijas, kurias kontroliuoja Ukrainos vyriausybė, kadangi didžioji dalis mūsų grupės yra ukrainiečiai. Ir tai taip pat bandome dirbti ir kitais klausimais, įtraukdami Rusijos pilietinės visuomenės atstovus, kurie gali, e, gali patekti į Rusijos kontroliuojamą Donbasą. Tai Tai organizacija iš Nižnai Novgorodo yra ir su jais e, vykdame ne vieną misiją. Remdamėsi e, misijų rezultatais parengėme tai ataskaitą. Ji e, taip pat yra padėta prie, prie salės įėjimo, bet ir šniklalapą galime atsisiųsti tai ir iš tiesų tai yra analizė pagrįsta tais įrodymais, kuriuos surinkome uh, Nesigilinsiu į ataskaito detalės, nes ataskaita techninė labai, tokia labai teisinė, bet e, ką domina šie klausimai, tikrai paraginčiau susipažinti su ataskaita. Ir visų čia kalbama apie e, karo nusikaltimus, nusikaltimus e, žmonijai. Dambaso teritorijoje dauguma šių nusikaltimų vykdo separatistai. Uh, juos remia Rusijos federacija. Ataskaitoje taip pat yra nemažai svarbių nuorodų, e, e, įrodymus, e, kurie rodo, kad Rusija atvirai dalyvauja konflikte. Deja, darbo metu nustatėme ir nusikaltimų, kuriuos įvykdė Ukrainos e, e, savanorių batalionai. Toliau ataskaitoje detaliai aprašomi tam tikri karo nusikaltimo epizodai, kaip pavyzdžiui e, civilių žmonių ir objektų polimai, nesirenkant Marakoje, Mariupolė, Krematorskė. Tai iš tiesų buvo apšaudimai iš separatistų kontroliuojamų teritorijų, dėl to žuvo civiliai, daug sužeistų buvo ir mūsų grupė detaliai galėjo išnagrinėti nusikaltimo vietą, surinkti fizinius įrodymus, nustatyti kulkų trajektoriją, iš kur jos buvo iššautos kalbant apie nusikaltimus žmonijai, persekiojimas daugiausiai nukreiptas prieš Donbaso E, gyventojus, e, kuriuos e, galima įvardinti kaip prokurinietiškais, prokievietiškais, tai iš tiesų nepriklauso Ruso ortodoksijos bažnyčiai, tai iš tiesų yra neteisėtas daugiausia laisvės atėmimas, kankinimai, sulaikimas. Esam dokumentavę apie 32 kankinimo atvejus ir dar daugiau atveju nežmoniško ir žeminančio elgesio įvairiausio pobūdžio. Nenoriu uh, labai daug laiko skirti teisiniam klausimam, tačiau ką norėčiau akcentuoti, tai būtų susiję su atsakomybės uh, klausimus. Viena vertus vykdomi sunkus nusikaltimai Ukrainos teritorijoje, kita, vietu, kita vertus nematėm, kad būtų požymį, jog vykdomas rimtas tyrimas. Turiu galvoje iš Ukrainos valdžios pusės, neaišku, neturim jokių iliuzijų, kad Rusija tirto. Uh, Tai turint galvoje, kad jie apskritai neigia savo dalyvavimą Donbaso įvykiuose, vienintelė viltis mums dabar, kad kažkaip tai Ukrainos valdžia spręs šitos klausimus ir darys tai rimtai. Žinome, kad e, vykdoma e, apie 8 tūkstančiai tyrimų susijusių su įvykiais Donbase, tai daro Ukrainos valdžia Tačiau kartu žinome, kad nei vienas e, tyrimas nėra susijęs su e, sunkiai žmogaus teisų pažeidimais ar tarptautiniais nusikaltimais, kaip apibriešta Ukrainos įstatymuose. Tai daugiausiai susijęs su tokiais incidentais kaip dezertiravimas arba e, karinių pareigų nevykdymas ir panašiai. Tai ko mes daugiau norėtume matyti iš Ukrainos valdžios pusės, tai tai, kad būtų tyriami tokie kaltinimai, be kita ko vardyti šioje ataskaitoje, kad tai būtų susiję e, su sunkiais nusikaltimais, e, karo nusikaltimais, nusikaltimais e, žmo, žmonijai. Ir tikimės, kad Ukrainos valdžiai padės čia uh, Europos Sąjunga. Žinome, kad Europos Sąjunga e, labai remia Ukrainos teisingumo sistemos reformas, tačiau kažkodėl e, šitas klausimas dar nėra tinkamai sprendžiamas. Tikimės to per artimiausius mėnesius. Ir Ukrainos iš tiesų generalinio generalinės prokuratūros gebėjimai turi būti stiprinimi, kai tai susijęs su nusikaltimais, kurie tarptautinio pobūdžio. Uh, E, kol kas viena e, problemų buvo ta, kad tokių kaltinimų e, tyrimai buvo išskaidyti. Prokuro, generaliniai prokuratūroje yra atskiri padaliniai, to užsiema ir gynybos, ir vidaus reikalų ministerijos, saugumo. Uh, tarnybą, o jų gebėjimai ir kompetencijos skiriasi, kalbant apie tokių nusikaltimų tyrimą ir matome, kad ši, šitos institucijos nekoordinuoja savo darbo, tai ką norėtume rekomenduoti Ukrainos valdžiai, tai sukurti aukšto lygio koordinavimo padalinį, kuris e, galėtų ir imtis atsakomybės už, už tai. Na ir paskutinis dalykas, ką norėjau paminėti Labai norėtumėm, kad Europos parlamento nariai ragintų Ukrainos valdžią ratifikuoti Romos statutą. Kaip žinote, Europ... Ukrainos konstitucinis teismas pripažino, kad e, Ukrainos konstitucijos 124 straipsnis skirtas imunitetui nenumato teisinės galimybės e, tokiam e, klausimui ratifikuoti. Kaip žinome, prezidentas Parašenko visai nesenai pateikė pasiūlymą keisti konstituciją e, ir šitas pasiūlymas tarp jų, tačiau remiantis šituo e, projektu pakeitimas įsigalios tik taip pat trijų metų. Tad e, na, Pagrindimas tam nelabai aiškus yra, tikimės, kad Ukrainos konstitucijos 124 straipsnis greitai bus pakeistas, kad jį galėtų ratifikuoti Romos statutą ir tikimės, kad Ukrainos na, valdžia bendradarbiaus su, su teismo prokuroro Ir dar vienas dalykas, tarptautinis baudžiamasis teismas turi ribotos išteklius ir ribotas funkcijas, kalbant apie tyrimus. Tai iš tiesų tai nu, negali pakeisti nacionalinių teismų sistemų ir nacionalinių tyrimų. Tikimės, kad Ukrainos valdžia imsis šito klausimo, tai yra tirs e, tarptautinius nusikaltimus rimtai ir parodys e, konkrečius rezultatus, kad būtų įvardyti nubausti kaltieji iš abiejų pusių. Dėkui. Thank you very much, Mr. Papašvili. Labai ačiū, ponia Papašvili. Toliau girdėsime kito eksperto žodį. Iš SOS Krymas asociacijos. Ponas Idvan Barijev. Prašau. Yes? It's okay. Yeah. Thank you very much. Uh, and... Labai ačiū. Ir dėkoju Simonui už pirmąją mūsų pristatymo dalį. Taigi pirmiausia, norėčiau prisistatyti. Aš glaudžiai bendradarbiauju su Krymo totorių savivalda. E, ši institucija įsikūrė Sovietų sąjungoje, dabar ji yra pirmaujanti Krymo totorių institucija, dėja, ji, jos būtinė yra Kijeve, nes remiantis Rusijos įstatymais, tai yra draudžiamų organizacijų sąraše Rusijoje ir Kryme. Antra, aš atstovauju Ukrainos NVO Sos Krymas. Ši organizacija daugiausia dirba su šalies viduje perkeltais žmonėmis iš Krymo, bet žinoma, organizacijos veikla yra gana plati, pavyzdžiui, mes Turime ir organizaciją SOS Donbasas, čia dirbama su žmonėmis daugiausia iš rytų Ukrainos, na, o SOS Krymas, mes dirbame su žmonėmis iš Krymo ir siekime jiems padėti. Taigi pirmiausia, norėčiau pradėti savo pristatymą Krymo totorių klausimo žmogaus teisių padėtis šioje krizėje. Taigi, kaip žinote, Mes buvome deportuoti iš Krymo pirmą kartą 1945 metais į Vidurio Aziją. Mes praleidome beveik 50 metų tremtyje, grįžome į Krymą 1980-90 metais. Ukrainos nepriklausomybės metu jautėmės gyvenantys savo tėvynėje. Deja, mes ir vėl patiriame grėsmę dėl šių įvykių, čia turiuomenyje okupaciją. Savo pristatymą e, pavadinau tautos likimas, nes mes ir vėl atsidurėme tokioje pat padėtyje kaip ir Sovietų sąjungos laikais. Visi tie metodai, kurie buvo taikomi Sovietų e, sąjungos laikotarpiu, ir vėl yra taikomi Kryme. Aš manau, jog taip mes geriausiai apibūdinsime padėtį vykstančią Kryme, geriausiai ją apibūdinam ponas Markas Kalagina. Jis pasakė, jog Krymo problema yra geopolitinis klausimas ir žmogaus teisų problemos čia eina kartu. Taigi, Krymas yra tokia vieta pasaulyje, kurioje galima pamatyti visą žmogaus teisų pažeidimų sąrašą apibriežtą žmogaus teisų deklaracijoje. Jei palygintume padėtį Donbase ir Kryme, e, situacija yra visiškai kitokia. Kryme yra stabili opozicija. kuri yra susijusi su Krymo totoriais, bet ten yra taikomi nesmurtiniai metodai kaip Sovietų sąjungos metu. Kitas dalykas yra sisteminis ir planingas tam tikrų Krymo gyventojų grupių persekiojimas, tokių kaip Krymo totorų, totorių. Jiems yra atimamas turtas, esminės teisės, neužtikrinami adekvatus e, gyvenimo standartai. Čia mes matome dviejovą problemą. Pirmiausia, kyla problema dėl žmogaus teisių. Antra, naujoji valdžia, Krymo valdžia neužtikrina gyvenimo standartų visai visuomeniai, tačiau Kitas dalykas, Krymo totoriams yra draudžiama organizuoti renginius, paminint Krymo totorių deportaciją 1945 metais. Taigi, kuomet mes grįžome į savo tėvynę Kryme, kiekvienais metais mes rengdavome tokią minėjimo dieną, gegužės 18. -ąją Tai buvo pagrindinis mūsų istorijos įvykis, mūsų dabartinės istorijos įvykis. Visi Krymo tautoriai, šimtas tūkstančių totorių susirinkdavo ir paminėdavo šią deportacijos dieną. Deja, 2015 metais Rusijos vyriausybė, konkrečiai tariant Krymo valdžia, uždraudė minėti šią datą Kryme. 2015 metais jie visiškai uždraudė minėti šią datą. Toliau Krymo gyventojai susiduria su sunkumais įgyvendinant savo pilietinės ir politinės teisės. Kryme jūs negalite reikštis nei politinė, nei pilietinė opozicija nei, negali reikštis, nėra susirinkimų laisvės, jūs negalite eiti į aikštę ir kažko pasakyti. Uh, Negalite remti Krymo totorių arba sakyti, kad Krymas yra Ukraina. Jūs busite persekiojamas, tai yra draudžiama. Tai yra Krymo gyvenimo kasdienybė. Neturiu daug laiko, norėčiau Jums parodyti informaciją apie savo organizaciją. Jeigu Jums įdomu, mes e, išleidome tokį žemėlapį, kuriame vaizduojama žmogaus teisų pažeidimo atvejai Kryme. Ir galite matyti čia. Pagrindinius žmogaus teisų pažeidimo įvykius Kryme. Centras yra Simferopolis, Krymo Respublikos sostinė ir Sevastopolis. Taigi galite matyti pagrindinius žmogaus teisų pažeidimus įvykusius nuo Krymo okupacijos. Mes e, turime tarptautinę pažeidimų klasifikaciją remiantis žmogaus teisų deklaracija ir kitais dokumentais. Pavyzdžiui, galime spustelėti žodžio laisvę, religijos laisvę ir pamatysime tos taškus, kur buvo įvykę šie pažeidimai. Taigi, įdomitės, jeigu jums tai įdomu, galite susipažinti su šiais visais žmogaus teisų pažeidimais. Kitas sisteminis dalykas, kurį matome Kryme, yra sienos, administracinės sienos tarp Krymo ir Ukrainos pastatymas. Tai yra gerai organizuota siena tarp Krymo ir Ukrainos. E, tai reiškia, kad jie išliks ilgai toje teritorijoje. Antras dalykas. Tik prieš mėnesį buvau Kryme. Ekonominė padėtis yra siaubinga. Politinė ir pilietinių teisų padėtis yra siaubinga. Kur beitumėte, matysite tokį Putino portretą. Ir čia yra užrašyta Krymas, Rusija, amžiams. Čia sakoma, kad viskas yra gerai, viskas bus gerai. Trečias dalykas. Mes susidurėme su tuo, jog opozicija tiesiog negali išeiti į gatvę, tai yra draudžiama, draudžiama kažką pasakyti Kryme. Kaip jau sakiau, Kaip ir Sovietų sąjungos laikais, mes ir vėl diskutuojame virtuvėse, tarp savo šeimos namų, tarp draugų, nes žmonės bijo, bijo kalbėti netgi telefonu. Kartais pavojinga netgi paspausti patinka Facebook'e. Na, neturiu daug laiko. Kitas dalykas, kurį norėčiau pasakyti. Pagrindinė Krymo valdžios gale yra Krymo vadinamieji savigynos būrėjai, kurie yra naudojami tam tikrais specialiais atvejais. Pavyzdžiui, milicija nenori teptis rankų, taigi jie naudojasi tokiais savyginos būreis ir jie neturi atsakomybės. Rusijos valdžia, Krymo pasiskelbusi valdžia naudojasi tokiamis pajėgomis, jūs galite pasinaudoti tuo žemėlapiu ir matyti daugybę žmogaus teisų pažeidimų. Ir dauguma iš jų padarė tokie savivaldos um, atstovai. Jie nėra teisėti, bet jais yra naudojamasi taikant bet kokias priemonės ir bet kokiais tikslais. Mano laikas baigėsi, dėkoju. Labai Jums ačiū už šį pristatymą, kuris tikrai buvo labai jaudinantis. ir žinoma skatina mus toliau skaityti apie tai, ką darote. Norėčiau padėkoti jums abiems už tai, kad atvykote. Dėkoju jums už jūsų darbą, kurį ten atliekate, nes jis tikrai labai sunkus. Mes neturime daug laiko, kaip visuomet, nes e, turime aptarti jau kitą darbo tvarkės punktą, bet dabar suteiksiu žodį pusantros minutės kolegoms. Pone Užtevičiau, prašom. Ačiū, ponė pirmininkė. Iš tikrųjų, aš vertinu šiemet priimtą sprendimą paskelbti dokumentą dėl žmogaus teisų pažeidimo į rytų Ukrainoje. Aš manau, jog mes turime kreipti dėmesį į šį klausimą ir pasisakymai, kuriuos ką tik girdėjome, prisidės prie šio leidinio paskelbimo E, ir padės, e, kad jį pamatytų platesnė gyventojų dalis. E, turiu du klausimus. Pirmiausia, ar parama iš ES yra skiriama jūsų organizacijoms? Antra, dėl dingusių žmonių. Kiek žinau, yra daugybė dingusių žmonių, ypač tarp Krymo totorių, kurie dingo po to, kai rusai aneksavo Krymą. Ar yra kokių nors žinių tokiais atvejais? Ar vyksta skaidrus tyrimas tam, kad būtų surasti ir nubausti atsakingieji? Na ir, jei leisite, mano trečiasis klausimas yra dėl švietimo mažumų kalbomis, ypač Kryme kokių pasikeitimų įvyko po aneksijos ir ar yra paisoma, kokiu, kokias teisės turi Krymo totoriai švietimo srityje, nes e, jiems priklauso švietimas pagal Europos tarybos nuostatas. Aš kalbėsiu olandiškai. Ačiū. Aš taip pat norėčiau padėkoti panešėjams už atnaujintą informaciją. Džiaugiuosi, kad surengėme šį klausimą dėl rytų Ukrainos ir Krymo. Mes neturėtume jų pamiršti. Aš pats e, du kartus lankiausi Ukrainoje, Kryme, iš karto po aneksijos. Ir girdėjau, kad jūs tam buvote prieš mėnesį ir kad ekonominė padėtis yra labai bloga. Kokį poveikį tai daro viešai nuomonėjai? referendumo rezultatai buvo labai aiškus, didžioji dauguma išreiškė paramą, bet ką iš tikrųjų mano visuomenė? Jūs kalbėjote apie Putino nuotraukas, ar jos taip pat daro kokį nors poveikį viešai nuomonėje, ar jos yra naudojamos visuomenės kontroliai. Dumbasas, jūs labai aiškiai kalbėjote apie tai, aš tikrai paraginčiau visus kolegas labai atidžiai perskaityti šią ataskaitą. Turiu klausimą. Ar didelio masto nusikaltimai prieš žmogiškumą buvo atlikti? Mes kalbame apie tokius nusikaltimus ir čia turime turėti omenyje tyčinius nusikaltimus, sisteminius nusikaltimus, plačiai paplitusius nusikaltimus. Ar turite atsakymą? Ar turite informacijos apie aktyvų Rusijos dalyvavimą šiuose nusikaltimuose? Būtent jog kartais yra taikomi kankinimai ir yra karo nusikaltėlių, karo kalinių, belaisvių. Ačiū. Taigi, paprašytume sukoncentruoti jūsų klausimus, nes tikrai jie labai platus. Ačiū. Iki šiol aš tikrai buvau nusivylęs dėl to, jog trūksta solidarumo, e, kurį Turkija rodo savo broliams. Matėme tai Azerbaidžane, Armenijos atveju, Sirijoje, e, kuomet buvo numuštas Rusijos lėktuvas ir po šio įvykio, ar buvo kokiu nors pasikeitimu, kalbant apie paramą, kurią gaunate iš Turkijos, būtent e, siekiant kovoti su Rusija ir solidarumo vardan e, remiant totorius. Toliau kalbant apie elektros tiekimo sutrikimus. Kas buvo atsakingas už tai, ar Ukrainos nacionalistai, ar dalyvavo totoriai ir ar yra e, pavojus, kad Rusija smoks atgal siekiant užtikrinti koridorių į Mariupolį. Maripolį. Ir galiausiai žydų bendruomenė. Prieš metus gavau elektroninį laišką iš Rabio ir jis sakė, e, Rabino, kuris sakė, jog sinagoga buvo ištepliotas vastikomis, iš Krymo yra tremiami žydai. Taigi, kas nutiko su žydų bendruomenė, kuri paremė e, Krymo gyventojus, kuomet Rusija aneksavo šį pusėsalį. Labai ačiū. Dabar ponės Gžip, prašau. Aš taip pat turiu klausimą, kurį jau paminėjo ponas Sanokas taip pat. Kokia bus e, koks bus poveikis e, Turkijos ir Rusijos atveju, būtent Krymo anekso atveju, kuomet Turkija numušė rusų lėktuvą. Antras klausimas. Kokie yra svarbiausi aspektai, kurie mums pademonstruotų, koks yra gyvenimo lygis Donbase ir Luhanske? Žmonės turėjo palikti savo namus tose regionuose, tačiau yra labai daug tokių žmonių, kurie išliko tose pažydžiamuose regionuose. Ir tai yra pagyvenę žmonės ir kiti pažydžiami žmonės. Ar jų m, mm, situacija pagerėjo? Du klausimus turiu. Paskutiniam pranešėjai dėl Krymo. Ar lengva susisiekti su tokiamis NVO, taip kaip jūsų, na, įsivaizduoju, kad nėra lengva. Antra, dėl pastarosios blokados, kuomet buvo blokuoti kroviniai į Krymo pusėlį, kaip Jūs manote, kokį poveikį tai padarys piliečiams, civiliams gyventojams gyvenantiems Kryme? Ačiū. Prašom, atsakykite dabar pagal uždavusių klausimus questions. Dėkoju pirmininkė. Manau, kad mes neturime aptarti, kas atsakinės į kieno klausimus, tai yra pakankamai aišku. Aš tenksiuosi atsakyti klausimus į tai, ta tvarka, kurie jie buvo užduoti dėl paramos, kurią gauna mūsų organizacija. Galiu patvirtinti, kad mūsų organizacija gauna paramą iš ES. E, ES yra viena iš pagrindinių donorių. Dėl dingusių asmenų, taip, ši problema yra, yra atvejų, kai žmonės dinksta pažinios. Daugiausia tai atsitinka separatistų kontroliuojamuose regionuose, yra ne vienas atvejis, kad taip yra nutikę ir Ukrainos teritorijoje. Vienas yra tragiškas atvejis, kaip pavyzdžiui, Dambaso gyventojas gyvenęs Donetske, buvo išvestas Ukrainos pasienio pareigūnų iš autobuso ir dingo keletui savaičių. Mes nesiniai buvome susitikę su šio asmens mama, mes atlikome specialią misiją, taip pat kreipėmės į Europos teismą, taip pat kreipiamės į Ukrainos valdžios institucijas dėl šios asmens buvimo vietos ir galiausiai asmuo buvo paleistas. Jis nusprendė grįžti į Donetską ir po dviejų dienų, po jo grįžimo į Donetską, jis vėl dingo. Šį kartą separatistai nusprendė jį sulaikyti turbūt ir kol kas jo vieta buvimo vieta yra nežinoma. Būtina užtikrinti, kad būtų išsiaiškinta, kur yra ir kas nutiko tiems dingusiems asmenims ir informuoti jų giminaičius. Dėl nusikaltimų žmoniškumui buvo vykdomos plataus masto atakos prieš e, piliečius. Ir dabar padėtis yra tokia, kai mes kalbame ne apie tūkstančius, o milijonus asmenų, kurie yra aktyviai persekiojami dėl savo politinių pažiūrų arba dėl religijos. 2,5 milijono žmonių buvo priversti išsikelti iš Dambaso arba persikelti gyventi kitur. Taip pat buvo užduotas klausimas dėl Dambaso ir dėl gyvenimo kokybės ten. Nekartą ten lankiausi, gyvenimo kokybė labai varginga, mačiau tai savo akimis. Visos viešosios paslaugos arba labai ribotos, arba jų iš viso nėra. Mm, labai mažai pagalbos ligonėms, vaikams. Visos pažydžiamiausios grupės yra labai sudėtingoje padėtyje. Ukrainos valdžios institucijos daug ką daro, kad padė, pagerintų padėtį bent jau tose regionuose, kuriuos uh, valdo Ukraina, bet daug sudėtingiau viskas tose regionuose, kuriuos kontroliuoja Rusija. Nėra jokių viešųjų paslaugų ir susidurime su kasdieninė situacija, kur statymai negalioja. Ačiū. Pasistengsiu išsakyti pagrindinius e, Krymo totorių e, poreikius, e, ko mums reikia. Mes norime tarptautinės misijos į Krymą ir į Krymą patekti dabar yra iš ties sunku. Mes taip pat keliame klausimus apie tai, kokia yra tikroji padėtis Kryme. Mes informaciją gauname iš žiniasklaidos žiniasklaidos, kuri yra Kryme. E, dažniausiai ta žiniasklaida nėra labai švari ir objektyvi. Taigi informacija, kurią turime, ateina iš antrųjų rankų. Kalbant apie Krymo totorių poziciją, mes manome, kad reikia nusiųsti tarptautinių stebėtojų misiją į Krymą. Mes tengiamės, bet labai sunku patekti į Krymą. Aš patekau į Krymą ir galiu ten keliauti dėl savo asmeninės e, šeiminės padėties, nes mano seneliai ten gyvena. Bet yra pakankamai pavojinga e, asmeniui, kuris aktyviai dalyvauja žmogaus teisų srityje, keliauti į Krymą, nes galiausiai e, įvažiavimas į Krymą bus tokiam asmeniui uždraustas. Čia toks buvo bendras mano pastebėjimas. Dabar pabandysiu atsakyti į klausimus. Dėl finansavimo jūs klausėte. Mes dirbame su kai kuriais ES fondais, bet Čekijos ambasada ir kai kurios kitos organizacijos uh, su mumis bendradarbiauja. Mes e, bendravome su nevyriausybinėmis organizacijomis, su Europos Sąjunga ir esame pakankamai aktyvus, kaip, kaip ir matyti. Ir taip pat klausite apie švietimo padėtį ir padėtis yra pakankamai sudėtinga. Prieš tai e, Ukrainos vyriausybė leido mums turėti maždaug virš 10 totoriškų mokyklų, dabar jau beliko vos keturios. Taigi mes esame priversti mokytis rusiškai. Turbūt pamenate, kad Putinas sakė, kad yra trys valstybinės kalbos - ukrainiečių, krymo totorių ir rusų. Bet iš tikrųjų padėtis yra tokia, kad yra viena kalba, rusų kalba nėra ukrainiečių kalbos ir nėra krymo totorių kalbos. Pavyzdžiui, Kaime buvo labai gera ukrainiečių gimnazija, viena iš pačių geriausių, stipriausių gimnazijų Kryme. Bet dabar mm, mm, toje gimnazijoje yra dėstoma rusų kalba, nors pavadinimas išlieka nepakitęs. dėl visuomenės ir kaip visuomenė vertina padėtį Kryme. Krymo totoriai ir ukrainiečiai, e, tie, kurie palaiko Ukrainą, nedalyvavo referendume. Aš tikrai tai žinau. O, Taigi mes tapome Kryme tokia izoliuota bendruomenė, tie Ukrainą palaikantis asmenys ir Krymo totoriai. Ir atleiskite už mano šokinėjimą nuo temos prie temos, bet tai yra labai am, mane asmeniškai liečiantis dalykas. Taigi, padėtis Kryme yra labai sudėtinga. Um, Rusiją palaikantis asmenys uh, pradėjo sakyti totoriams ir Ukrainą palaikantiems asmenims, kad tai jūsų kaltė. Ir mes uh, baiminamės išpalių prieš uh, Krymo totorius. Mes nežinome, kas e, kaltas už tų polių sugadinimą elektrinėje, bet e, gali būti, kad e, Krymo totoriai su tuo susiję, mes prisijimą atsakomybę, bet padėtis iš ties juda net nelabai optimistinė kryptimi. Jūsų laikas baigėsi. Pabaikite, prašau, bet e, pasitengite atsakyti per pusę minutės. Minutėlę, sako pirmininkė. Kolega Tanak. Mm. Jeigu jūs neprieštarausite, kai aš prašau kalbėtojo baigti pasisakymą, prašau nepertraukinėti manęs, nes mes po to apsvarstysime dar vieną klausimą ir aš pirmininkauju posėdžiui. Ir kai aš siūlau kalbėtojui paskubėti ir baigti pasisakymą, kolega ten, prašau manęs nepertraukinėti. O nuo 20 amžiaus e, mūsų natūralus partneris e, buvo Turkija. Ir jūs e, esate teisus, sakydamas, pabrėždamas Turkijos reakciją. Be, nes jie vienaip reagavo saugumo taryboje dėl Sirijos, bet visai kitaip reagavo dėl Krymo totorių. Iki lėktuvo santykiai buvo gan šilti. Dėl blokados e, labai daug produktų e, buvo atvežama iš Turkijos. Taigi prieš lėktuvo katastrofą labai daug Turkijos interesų buvo Kryme, bet dabar viskas baigėsi. Buvo deginamos turkiškos knygos netgi viešai. Dėkoju, pon kolegai Baja. Man labai gaila, bet liko tik viena minutė atstovui iš Ukrainos ambasados. Minutė pusantros, labai atsiprašau, kad tiek nedaug laiko skiriame jums. All, like to... Gerbiami parlamento nariai, kolegos, pirmiausia, ačiū renginio organizatoriam, taip pat dalyviams iš nevyriausybinio organizacijų, netokie renginiai padeda mum susijęti žmogaus teisų pažeidimus to, kas vyksta Ukrainoje, ką vykdo Rusijos federacija, nepamestėto iššūkių, nes iš tiesų buvo pažeidinėjama tarptautinė teisė Rusijos, na, o kalbant apie Krymą, akivaizdu, kad galtinis Rusijos politikos e, tikslas e, yra išvaryti ukrainiečius gyventojus. Pasirosiam dienom stebime, kad e, vis daugiau, vis dažniau vykdo vykdomos e, kratos tarp Krymo totorių ir iš tiesų yra suimami nepagristai žmonės, persekiojama už religinės pažiūros ir taip toliau Donbase, kita vertus padėtis dar platesnė yra vykdomi nepagristai sulaikymai, na, iš tiesų yra ir, ir kankinimo, ir. Ir Rusija iš tiesų uh, nebeteikia ginklų situacija su Ukraina ir iš tiesų, jeigu, jeigu netiektų tų ginklų, tai situacija pagerėtų. Tačiau matome, kad Rusija netgi nenori kalbėti šiais klausimais, netgi trišalyje kontaktinėje grupėje Rusija nepaisto savo įsipareigojimą pagal Rusijos sutarimą paleisti sulaikytus kalintus ukrainiečius, tarp jų Savčenko Sensovas kiti ir ką norėčiau paminėti, ir tai žmogaus teisų pažeidimai ukrainiečių mažumos Rusijoje naujausias atvejis. Tai, tai krata atlikta ukrainiečių biblioteka Maskvoje ir buvo taip pat jei tas areštas, tai klausimas yra toks, ką kartu galėtų nuveikti Ukraina ir tautinė bendruomenė. Ir čia norėčiau paminėti tris dalykus. Pirmiausia, bandom pasinaudoti visom turimom teisiniam priemonėm, kreipiamės į Europos žmogaus teisų teismą dėl įvykių Ukrainoje e, ir Donbase. E, e, tie ieškiniai nukreipti prieš Rusiją, kad Rusija buvo būtų patraukta atsakomybė pagal tinkamą konvenciją. Ukraina pripažino tarptautinio baudžiamojo teismo jurisdikciją karo nusikaltimams vykdytiems nuo pačios pradžios. Ir antrą dalyką, kaip antras dalykas, leisti patekti tarptautiniam humanitariniam organizacijom į okupuotas teritorijas. Ir šiau klausimas yra toks, kaip galime pasiekti, kad Rusija sutiktų tokią prieigą, kai ji iš tiesų kontroliuoja okupuotas teritorijas. Kai kalbame apie žmogaus teisų padėtį, labai svarbu aiškiai kalbėti apie pagrindinę priežastį tokios situacijos, ne tik tai apie simptomus. Ir Dar vieną turime daryti Rusijai spaudimą, tekinami ribojančias priemonės, kad atkurtumėm e, tarptautinės teisės viršinybę, nes iš tiesų žmogaus e, teisų padėtis labai prasta okupuotose teritorijose ir e, iš tiesų viskas priklausys nuo to, kaip greitai mes pasieksime, kad Rusija atkurtų. Prašau, bet turėsite pabaigti savo kalbą. Plenkotas, ačiū Elena, ačiū ekspertam, ačiū kolegom iš Ukrainos atstovybės. Manau, pradžiai gera data tokiam klausimam, aišku, reikia daugiau informacijos ir manau, kad vyks sisteminės diskusijos, kad galėtume bendrai spręsti klausimus susijusius žmogaus teisų pažeidimais ir daugiau laiko neužimsiu. Labai ačiū. Ačiū visiems. Y ahora, señora Quistud Rowell, mientras la gente empieza a salir de la sala. Pone Quistud Diba, kadangi kai kas e, jau išeina iš salės, vis dar norė, vis dėlto norėčiau paprašyti jūsų pristatysiu nuomonę. Žodis jums, ponė. Eh, ruego, ruego silencio, por favor. Norėčiau paprašyti tuos, kas išeina iš salės, daryti tai tyliai. Ähm, äh, die Berichterstatterin für eine Stellungnahme zu einem Interbericht. Die Auf Ačiū. Kalbėsiu trumpai. Inta komitetas e, turi išnagrinėti, kaip įgyveninamos parlamento rekomendacijos dėl e, socialinių aplinkosauginių standartų įgyvendinimo ir e, dėl atsakomybės žmogus teisės rytyje. Prekybos komitetas dešimtais parengęs pranešimą savo iniciatyvą ir tame pranešime tuomet buvo pasakyta, kad žmogaus teisės yra svarbius, tačiau turi būti dar svarbesnės ES priekybos santykius. Dabar praėjo penkeri metai ir matome, kad taip neatsitiko šioje nuomonėje nesigilinu į prekybos aspektą, gilinusiu į žmogaus teisų aspektus. Ir pirmiausia, labai svarbu, kad priekybos skatinimo programos būtų naudojamos kaip svertas žmogaus teisėm skatinti. Turime naują priekybos preferencijų sistemą, jis įgaliojo nuo 14 metų, tai žingsnis tinkama linkme. Vyksta daugia šalis dialogas su ES priekybos partneriais. Ir e, toliau turi būti dirbama šią kryptimį, tiek įvaizdu. Turi būti gyvenamos rekomendacijos dėl žmogaus teisų tai labai svarbi priemonė ir reikia naudotis vis dėlto. Turiu pasakyti, kad čia galima nuveikti daugiau. Turiu galvoje poveikio vertinimų reikšmę. Jei nežinome kokie bus tie susitarimai, e, e, kaip jie bus įgyvendami, tai nėra prasmės įtraukti žmogaus teisės, nes, e, nes vis dėlto po to reikia tikrinti įgyvenimą, vertinti gyvenimą. Čia pirmiausia kalbame apie prekybos sutarimus. Norime užtikrinti, kad uh, situacija gerėtų per priekybos sutarimus ir bendravimą. Norime, kad būtų gyvenime aplinkos saugos standartai ir kad atitinkamose šalise geriau būtų saugomos žmogaus teisės. Tačiau čia norėčiau pasakyti, jog negalime e, perdėti visko, reikia pusiausvėros. Kalbame apie ekonomiką priekybą, apie ekonominius klausimus, kurie kur kas labiau negu anksčiau yra susiję su žmogaus teisų klausimais. Tai iš tiesų e, reikia gero derinio tarp e, tų e, vadinamųjų konkrečių klausimų ir minkštųjų klausimų. Projektas parengtas, pakeitimų pasiūlymus galima teikti iki sausio 19. Tai iš tiesų dar turite ne vieną savaitę su manim susisiekti ar parašyti elektroniniu būdu, aš manau, kad turime dar nemažai laiko bendram darbui. Ačiū. Ponas Pancerė, kalbėsiu trumpai. Pono Howardo vardu. Taip, iš tiesų pasistumėjome į priekį įmonės atsakomybės klausimų. Vienas stambiausių turbūt dalykų buvo direktyva dėl finansinių priemonių. Ir toliau turime dirbti šioje srityje, kad remtumėm aplinkosauginę ir įmonių atsakomybę. Uh, Dabar jau turime galiojančias nuostatas, reikia, kad įmonės kovotų žmogaus teisų pažeidimais, skaitant taip pat ir teisinio vertinimo koncepciją ir gairias ir tikiuosi, kad įmonės rimčiau žiūrės į žmogaus teisų klausimus. Tai iš tiesų reikia pusiausviros tarp, tarp tų E, konkrečių klausimų ir vadinamų švelniųjų klausimų ir interkomitetas dirba šioje srityje, siekime, kad būtų įmonė atsakomybė. E, na, e, nuomonės šeštam punkte siunčiamas geras signalas, kalbama įtinių tautų gaurės, kalbama apie pagarbą žmogaus teisėms, nu, norime akcentuoti, kad valstybės narės turėtų laikyti savo pažadų, dėl nacionalių planų, dėl žmogaus teisų, to buvo prašoma ne, ne kartą. Taip pat reikia užtikrinti, kad Europa uh, e, e, spręs labai svarbų klausimą susijusiu su ekstrateritorinė jurisdikcija, kad uh, už ES ribų nebūtų pažeidinėjama žmogaus teisės. Tik tai 4 procentai Europos įmonių, tiesą sakant, vykdo tą e, e, teisinį vertinimą laiko reikalavimų gavybos, laikos reikalavimų gavybos pramonėje ir na, e, svarbu būtų nuomonėje akcentuoti būtent šitą klausimą. Ačiū ponui Panceri. Pirminkė laiko nedaug, kalbėsiu labai trumpai. Uh, porą dalykų. Manau, trečia dalis pernelyg dosni komisija, jei pažvelgtumėm į Vietnamą, tai iš tiesų ten nebuvo žmogaus teisų poveikio vertinimo atlikta ir pasirašytas laisvos priekybos sustarimas netlikus tokio vertinimo. Ir antra, vietos patariamosios grupės nefinansuojamos tinkamas pasirašant e, laisvos priekybos sutarimus e, ir iš tiesų ir, ir tos nuostatos e, tuomet dėl aplinkosauginių, pavyzdžiui, reikalavimų žmogaus teisų nėra tinkamai įgyveninamos. Tai jeigu vietos grupės nebus finansuojamos, tai, tai ir nebus padaryta, turėtume sustiprinti tos elementus. Ačiū, pane Martinai, Fulvė Lamentinė. Ačiū pirmininkė, norėčiau padėkoti komitetui už darbą e, šią e, temą. Komisija e, sveikina darbą įvairiose komitetuose, Inte komitetas vadovauja šitam darbui ir e, iš tiesų tema yra labai plati, apima daug dalykų, atkreiptas dėmesys į e, naujoves ES politikoje, įdėktas e, per porą metų, tai ir GSP, ir, ir vertinimai ir taip toliau. Norėčiau tai priminti, kad prekyba visiems strategija buvo patvirtinta praeitą mėnesį komisijos ir ten aiškiai pasakyta, kad komisija yra pasiryžusi turi skirti dėlėmėsi žmogaus e, teisėms ir tvariai plėtrai ES prekybos politikoje. E, na, turėčiau daugiau ką pasakyti, tačiau laiko nėra, e, tad tuo ir apsiribosiu. Norėsiu tik tai pasakyti, kad komisija yra pasirengusi toliau dalyvauti diskusijose tokiu formatu, kokiu tinkamu laikys šitas komitetas. Esame pasirengę, pasirengę dirbti toliau rengiant šitą nuomonę. Ačiū už glaustumą. Galbūt nuomonės rinkėjo norėtų papildyti. Na, manau, kad e, pastabos buvo e, e, teigiamos ir bendro pamžio galiu į tai sižvelgti. Antram projekte nagrinėsiu pakeitimus, kalbėsiu švelniais panašiais, tačiau laiko turėsim, tai galėsim dar padaryti ir po kalėdų. Ačiū, darbą tęsime po pietų.